Pirmiausiai patvirtinsime darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštarauja jį patvirtintą, bus verčiama į 15 kalbų. Trečias darbo tvarkės klausimas. Ačiū, pirmininkė. Šiandien vėl kilo ta pati problema, kaip ir anksčiau pasitaikydavo. Prieš dvi valandas gavau balsavimo uh, sąrašą. Aš negaliu balsuoti. Reikia kitą, kar, kitą savaitę Briuselį balsuoti, kad galėtume bent kompromisus išanalizuoti. Neįmanoma šitaip dirbti. Ir anksčiau kritikuodavau tokią tvarką ir dabar kritikuoju tokią tvarką ir prašau perkelti balsavimą kitai savaitėjai. E, problem vynika, problem vynika z tego, że... E, bėda ta, kad Mūsų darbo tvarkaraštis yra labai, e, labai prigrūstas, labai neturime laiko. Todėl jeigu norime, kad dar per šią kadenciją būtų patvirtinti šie dokumentai, reikia balsuoti už juos dabar. Bet manau, kad patys pranešėjai geriau paaiškins, kaip čia viskas susiklosti. Pone Maginės, e, suteikiu žodį jai, o paskui suteiksiu žodį ponui Dekastro. Thank you, Chair. Um... Dėkuoju, pirmininkė, aš pritariu tam, ką pasakė ponas Dės iš esmės. Nes e, iš tikrųjų visuomet, kai pirmadienį vakare vyksta komiteto posėdžiai, visuomet iškyla sunkumų, nes aš, pažiūrėjau, turiu dirbti biure. Ir kaip pranešėjas paaiškins, e, čia taip pat e, šis failas yra susijęs, šis dosija yra susijęs su da, tam tikrais terminais. Ir mūsų darbuotojai dirbo dieną naktį, visą savaitgalį, Jie paruošė balsavimo sąrašą. Ir kolega pasakė, išsakė racionalių argumentų, tačiau mes turėtume taip pat suprasti, kad jeigu mes atidėsime balsavimą, tai patiks tiems, kas nenori, kad mes pritartume šiam dokumentu, kad mes jį patvirtintume. Tai gal pranešėjas geriau paaiškins, kokia yra situacija. Dar norėjau pasakyti Reikia dirbti šiek tiek greičiau, tol suteikiu žodį pranešėjų. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau kreiptis dar jūs ir paklausti, ar tikrai nuo šios savaitės priklauso, kad mes ir nebe, nebepatvirtinsime šių e, teisės aktų. Man atrodo, kad jeigu atidėsim iki kitos savaitės, nieko čia tokio tragiško ne, neatsitiks. Turėtų būti manoma. Ja myślę, że pierwszy pan poseł e, De Castro. Pirmiausia, kaip ponas De Castro. Pirmiausia, ponas De Castro pasisakys, paskui dar suteiksiu žodį ir sekretoriatui. Taip. Il lavoro che è stato fatto purtroppo. Eh... Taip, suprantu, kad. Suprantu, kad e, e, darbą Turėtumėm organizuoti, turime organizuoti, atsižvelgdami į labai na, mm, suspaustą darbo atvarkę ir mums reikia patvirtinti reglamentą. Ir e, turi vykti trilogo susitikimai ir dar per šią kadenciją patvirtinti šios dokumentus. Todėl mums reikėjo mm, na, priimti tokius labai griežtus darbo terminus ir, ir suspėti. E, kad, pavyzdžiui, dar ir spalį suspėtume balsuoti plenarnėje sesijoje. Taigi, tos terminus mes taip nustatėme ne todėl, kad mums norėjosi, ne. Tiesiog tik tai buvo įmanoma rasti kompromisą su taryba ir komisija. Ir tą padaryti iki kalėdų, nes jeigu iki kalėdų kompromiso nebus, negalėsime šios direktyvos priimti iki kadencijos pabaigos. Turint omenyje mūsų darbą, turint omenyje kompromisus, konsensusą dėl 42 kompromisų ir 30 dėl straipsnių ir 12 dėl konstatuojamųjų dalių. E, na, į visą tai atsižvelgdami turime suprasti, kad tas konsensusas buvo e, pasiektas labai intensyvaus sekretariato darbo dėka, jeigu šiandien nepasinaudosime galimybę balsuoti, mes tiesiog na, nubrauksime visą tą atliktą darbą. Suprantu jūsų argumentus, bet visgi prašyčiau visų, būkite geri, laikykime tų terminų, nes kitaip, kaip sakiau, mes tiesiog viską, visą tą darbą nubrauksime. Išklausę pono De Castro paaiškinimus, galima eiti tiesiai prie balsavimo, nebent kas nors norėtų dar pasisakyti. Pasižymėsime, ką sakė ponas Dėsto. Pone, pone Gniu. Kolegos, aš turiu visiškai naują balsavimo kortelę ir ji neveikia. Gal kas nors man galėtų padėti prieš mums pradedant balsuoti. Dėkuoju. Paprašysime o pomoc techničną, jūs tam ktoś do pana. Paprašysim techninės pagalbos. Štai tuoj atvyks techninės tarnybos darbuotojai ir jau atrodo viskas veikia ir ponas Agnių rodo ranka, kad viskas gerai ir galime pradėti balsuoti suprantu, kad e, galima iš karto balsuoti ir dar nori kas nors pasisakyti. Yra keletas e, pakeitimų. Ponas e, deputatas kalbėjo apie terminus, taip pat labai svarbu turėti omenyje ir visas tinkamas politikas. Ir tikimės, kad e, plenarinė sesija bus galima dar spalį balsuoti. Taigi pradėkime, prašau, bendradarbiavimo ir supratimo. 61. 61 kas už? Prieš? Balsuosime elektroniniu būdu. Okay. Take, take, take notes. Mhm. Okay. Mhm. Sprawdzamy. Otwieram głosowanie. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimta. 63 pakeitimas už, prieš, atmesta. Balsuojame uh, už keletą pakeitimų iš karto. Pradame balsuoti. E, čia balsavimas visų blokų. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. Šimtas aštuoniasdešimt antras pakeitimas už, prieš, susilaiko 180 už, prieš, priimta. Patikrinsime 180 pakeitimą. Pradedame balsuoti dėl 180 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 179 pakeitimas už prieš atmesta. 186 už prieš atmesta. Pirmas. Pirmas kompromisas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu, baigiame balsuoti. Priimtas. Antras e, kompromisas. Pradame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimtas. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. Bet to čia yra ir pono De Castro pakeitimas. N11 pakeitimas, kas už, kas prieš atmestas. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Penktas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 259 pakeitimas. Kas už? Priimta. Kaputo ir Taravelio 279 pakeitimas, kas už kas prieš. 7 e, kompromisas, kas už kas prieš. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Trišimtasis pakeitimas, kas už. Ka, kas už. 229 pakeitimas. Atsiprašau, 227. Kas už, kas prieš atmesta. 299 už, prieš atmesta. 21 kompromisas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 323 pakeitimas už, prieš, atmesta. 327 už, prieš, atmesta. 328 už, prieš, atmesta. 330 už, prieš, atmesta. 331 už prieš atmestą. 333 už prieš atmestą. 23 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ir priskaičiuojame pono De Castro balsą. Pradedame balsuoti dėl 13 devė pakeitimo už prieš priimta. 24 kompromisas pradedame balsuoti. Priimta 352 pakeitimas. Agnių, prašom. But I didn't hear a result. And... Jūs nepranešėt, e, koks buvo balsavimo dėl 26 kompromiso rezultatas, 23 kompromiso. Ir taip pat ekrane nebuvo tai parodyta. Był przyjęty, panie pośle, dziękuję za uwagę. E, Ačiū, kad e, pastebėjote. Dėl 26 pakeitimo už prieš atmesta 3, 4 atmesta. 344 atmesta. 407 už priimta. 350. Ne, sako pirmininkas. Gerai. Gerai, patikrinsime 407. Pradedame balsuoti. Čia pono Petir pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Geras pastebėjimas, taip. 357 už prieš. Priimta. 353 už priimta. Dabar 354 už priimta. 358 už priimta. 359 už priimta. 501 už prieš. Patikrinsime. 501 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Odrzucona. Poprawka. Atmesta. 400 tai ir tolimesnė už priimta. 410 pakeitimas už prieš priimta. Keturi šimtai devynioliktas pakeitimas. Keturi šimtai devynioliktas už priimta. Trys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 29 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 384 pakeitimas. Kas už? Dėkuoju. Patvirtinta. 389. Kas už? Patvirtinta. 390 už patvirtintą. Pone Kaputo, aiškiau kelkite ranką, nes nematau, kaip balsuojate. 392 kas už? Patvirtinta. 393 ir toliau, kas už patvirtintos, patvirtinti. Envy ir kiti 35 Jau balsavome, ne, nereikia. Tai 404, kas už, patvirtinta. 405, kas už, prieš, atmesta. 406, kas už, prieš, atmestas. 435, kas už. Patvirt, patikrinsime. 406, prašom balsuoti. 406 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 435. Petir. Kas už, prieš, atmesta. 409. Kas už, patvirtinta. 412, 14. Kas už, patvirtinta. 413. Patvirtinta. 420 ir kiti. Kas už, prieš, E, patikrinkime 4.20 ir kiti visą eilę pakeitimų. Prašom balsuoti. Tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 399. Kas už? Patvirtinta. 27. Kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 415. Kas už, prieš, atmestas. 417. Kas už, patvirtinta. 417. 16 prieš tai buvo, atsiprašau, 17. Dabar tikriname. 417. Tikriname. 417. Balsavimas baigtas atmesta vieno balso skirtumu. 417 atmesta. 418 kas už. Patvirtinta. 422 už. Patvirtinta. 424 kas už. Patvirtinta. 445 kas už. Patvirtinta. 426 kas už. Pa prieš. Atmesta. 427 kas už. Patvirtinta. 428 kas už. Prieš. Atmesta. 448 kas už. Patvirtinta. 430. Kas už? Patvirtinta. 431. Kas už? Patvirtinta. 449. Kas už? Patvirtinta. 439 kas už, prieš, patikrinkime, 432. Balsuojame, baigiame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. 433, kas už, prieš, atmesta. Balsuokime, vis tik tai pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 434, kas už. Patvirtinta. 451, kas už. Prieš. Atmesta. 436, kas už. Patvirtinta. 453, kas už. Prieš. Patikrinkime 453. Palaukite, palaukite, patikrinkime. 4-5-1 dabar. Tikriname 4-5-1 pirmiausiai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar. 4-3-6. Patikrinkime. 4-3-6. E, Petir pranešimas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 453. Kas už? Prieš. Atmesta. 437. Kas už? Patvirtinta. 438. Tikriname. 4, 3, 6 tikriname. 7, atsiprašau. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. 438 kas už. 438 kas už prieš Atmesta 439. 439, kas už? Patvirtinta. 440 ir envi, kas už? Prieš. Tikriname. 440 ir envi 45 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 442 kas už. Prieš. Atmesta. 443 kas už. Prieš. Tikriname. 443. Prašom balsuoti. 443. Pasavimas baigiamas. Patvirtinta. 4, 4, 4. Kas už? Patvirtinta. 4, 11. Kas už? Prieš. Atmesta. 4, 5, 4. Kas už? Patvirtinta. 28 kompromisas. Prašom balsuoti. Bet prieš tai 4, 5, 4 dar tikriname. 4, 5, 4 pono karas. Pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso skirtumu. 28 kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 400. 170. Tai Patvirtinta. Keturi septyni penki. Kas už? Atmesta. Keturi septyni šeši už. Prieš. Atmesta. Keturi septyni septyni. Kas už? Prieš. Atmesta. Keturi septyni aštuoni. Kas už? Patvirtinta. Keturi septyni devyni. Kas už? Atmesta prieš. Tai tikriname 479, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 480 už prieš atmesta. 482 už prieš atmesta. 484 už prieš atmesta. 488. Tikriname. 484 dabar tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta. 488 dabar. Kas už? Patvirtinta. 490. Kas už? Prieš atmesta. 492 kas už. 490 tikriname. 490 prašom balsuoti. 490. Balsavimas baigiamas. 490. Atmesta prašėte jau, kad patikrintume. 490. Kas už? Prieš. Ponios ir ponai. Kelkite rankas. 490. Kas už? Prieš. Atmesta. 492. 496 sako pirmininkas. Už prieš atmesta. 497 už prieš atmesta. 498 už prieš patvirtinta. 500 pakeitimas kas už patvirtinta. 30 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Toliau 508 kas už patvirtinta. 509 kas už prieš atmesta. 401 kas už patvirtinta. 511 kas už prieš atmesta. 42 kas už patvirtinta. 512 kas už, prieš, atmesta. 43 kas už, patvirtinta. 515 kas už, prieš, atmesta. 516 ir Envi pakeitimas kas už, prieš. Patikrinkime, balsuokite. Dėkuoju. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 524. Ponios Senoros, kas už? Prieš. Atmesta. Devintasis kompromisas. Prašom balsuoti. Devintasis kompromisas. Balsavimas baigiamas. Toliau 522. Kas už? Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti, balsuokite. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. Palaukime, sako pirmininkas. Sakoma, kad reikėtų dabar eiti prie 11 kompromiso. Prašom balsuoti dėl 11 kompromisinio pakeitimo. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Toliau 12 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 577 kas už patvirtinta. 94 kas už patvirtinta. 16 kompromisas prašom balsuoti. Pasėmas baigiamas. Baigiamas. Patvirtinta. 13 kompromisas prašom balsuoti. Pasavimas baigiamas. Keturioliktasis kompromisas, prašom balsuoti. Balsuokite, baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Toliau 595. Petirkas už prieš atmesta. 17. Kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas dėl 17 kompromiso. Patvirtinta kitas 599, kas už, imko taip pat, kas e, patvirtinta, kitas 600, kas už, patvirtinta, 601. Ir imko, kas už, prieš, atmesta. 602, kas už, prieš, atmesta. Penkioliktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuokite. Baigiamas balsavimas dėl šio kompromiso. Patvirtinta. Tada 604. 614 buvo, atsiprašau, 615. Patvirtinta 17 patvirtintas 118, patvirtintas 19, patvirtinta 620 už, patvirtinta 622 kas už, patvirtinta 624 kas už, prieš, atmesta 625 kas už, prieš, atmesta 627 kas už, patvirtinta 628 Dabar balsuosime už grupę pakeitimų, dėl grupės pakeitimų. Tai yra bendrijos teisėkūra septintasis straipsnis. Prašom. E, balsuokite elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinti. Toliau 27 devė. Kas už patvirtinta? 18 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tada. Imko 48. Pono Dantan, kas už? 655 dabar kas už patvirtinta. 657 už patvirtinta. Toliau 19 kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 20 kompromisas. Patvirtinta. Toliau 670. Kas už? Patvirtinta. 672, 673. Kas už? Prieš? Atmesti. 671, 674. Kas už? Prieš? atmesta. 6, 7, 5. 6, 7, 5, kas už, prieš, atmesta. 6, 7, 6, kas už, prieš, atmesta. 6, 7, 7, 7 atkrinta, 6, 7, 8, kas už, patvirtinta. Toliau e, konstatuojamosios dalys Pirmas pakeitimas, kas už, pranešėjo patvirtinta. Ir antras, taip pat patvirtintas, imko vienas, senvi, pirmasis, kas už, patvirtinti. Trečias ir kiti, kas už, patvirtinta. 66, kas už patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkas atmesta. Trisdešimt pirmas kompromisas nes 74 atsiemė ponas Erdos. 31 kompromisas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta toliau 76 ponios Agileros. Patvirtinta. Envi trečiasis, kas už prieš atmestą, imko ketvirtasis už prieš atmestas. 77 už prieš atmestas, 78 už prieš atmestas, 32 kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti, balsavimas baigiamas. Patvirtinta toliau 89 pakeitimas, pono Dantan. Kartais paminiu pavardę nes tada aiškiau e, žinoti, koks pakeitimas, kas už patvirtinta. Aštuntasis pranešėjo ir rimko patvirtinta. Devyniasdešimtasis. Kas už? Prieš. Atmesta. Devyniasdešimt pirmasis. Už. Prieš. Patikrinkime. 91 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Imko aštuntasis. Kas už? Patvirtinta. 22. Renvi. Kas už? Prieš atmesta. 23. Už? Prieš atmesta. 95. Už? Patvirtinta. 23. Kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Stavimas baigtas. Patvirtinta. 34 kompromisas. Prašom balsuoti. 24. Baigiama. Patvirtinta. 116 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 35 kompromisas. Kas? Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtinta. 36. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 37. Kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 38. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtinta. 163. Kas už patvirtinta. 164. Už prieš atmestas. 135 už prieš atmestas. 136 už prieš patvirtinta. 138 už patvirtinta. 140 už prieš tikriname. Balsavimą pradedame. Baigiame. patvirtinta. Vieno balso skirtumų sveikinu. 141. Kas už? Prieš. Atmesta. 142. Už. Patvirtinta. 39. Kompromisas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Toliau. 153. Kas už? Patvirtinta. 400 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 41 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 42 kompromisas. Prašom balsuoti. Pradedamas balsavimas, baigiamas, toliau. 170. Pono Dantan, kas už? Patvirtinta 19 pranešioja už. Patvirtinta e, Imko 16 už. Patvirtinta 3 pakeitimai. Desjar ir kitų patvirtinti. 178 už prieš atmesta. Tokiu atveju dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo teisėkuros su pakeitimais. Ar yra kokios problemų? Klausia pirmininkas.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 vienu per daug iš FDD. Balsavimas baigiamas. Viskas gerai dabar, balsavimas baigtas. Pone Anijų, aparatas rodo, kad buvo per daug. Ponas Anijų prieštaravo. Kad dobrze, vote is closed. poprawka odrzucona w takim razie głosujemy poprawki dwieście czterdzieści pakeitimas atmestas ponios ir ponai du šimtai keturiasdešimt antras kas už prieš du šimtai keturiasdešimtas 240, 42, 41, 43, 243, kas už, toliau. Ketvirtas puslapis. Ketvirtas puslapis. Ir kitame puslapyje, kas už, prieš, atmesta. 246, 248, kas už, Ponios Maginės, kas už? Patvirtinta. Dabar 250-asis, kas už, kas už, prieš atmestą. Dabar galutinis balsavimas. Pirmiausia, dėl teisėkuros pasiūlymo su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos projekto, teisėkuros rezoliucija tai yra. Prašom balsuoti. Balsuokite. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Toliau. Dar vienas balsavimas. Darybų e, su taryba pradžia pagal 70 taisyklių ir taip pat dėl dėrybininko komandos. Prašom balsuoti. Balsuokite. Paskutinis trečias balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Man belieka dabar suteikti tik tai žodį gerbiam pranešėjai, noriu pasveikinti jį ir prašom žodis jums. Aš tiesiog norėčiau padėkoti dar kartą visus kolegas, visus šešėlinius pranešėjus, ponia Indemaginis, Katainin, Kati, Marija, visiems, visi dirbome tikrai labai daug ir didelė balsų dauguma šis dokumentas buvo patvirtintas. Aš dėkoju visiems be abejo, nieko nenoriu pamiršti. Ir aš tikiuosi, kad to toks e, balsavimo rezultatas e, padės mums e, tikrai gerai pasirodyti plenarnėme posėdėje, kuris vyks 22 dieną. Dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams ir dėkoju techniniams darbuotojams, kurie dirbo dieną naktį. Ir sekretorijatui dėkoju, dėkoju visiems, iš tikrųjų puikiai dirbome, mes darysime viską, kad pabandytume ir baigtume e, e, dirbti su šiuo dokumentu dar e, per Austrijos pirmininkavimą. Dėkuoju. Gerbiamas kolega, labai ačiū. Dirbsime toliau, nes liko dar labai daug darbo šiam vakarui. Ir visiems pranešėjams, ir visiems, kurie prisideda, sekretariatas. E, parlamentarai ir visi kiti, visi kartu pasistengsime dar, kad per šią kadenciją užbaigtume šios darbus ir jų rinkimų žengtume į juos baigę. Pone Mag Maginės savo pirmam pranešime įimko. Ruoždama tą pranešimą turėjo įvairiausių problemų tarp skirtingų komitetų, bet uh, bet galų gale buvo įmanoma šiandien balsuoti. Ačiū visiems, kurie e, prisidėjo, kad būtų tai įmanoma. Dar vienas kolega mojuoja man, turime dirbti toliau, taigi viską pasižymiu, dar kartą ačiū ir toliau keliaukime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Vis tiek mes iš tikrųjų labai greitai pabalsavome. Dabar pakalbėkime apie tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimą. Pranešėjas ponas Ropi. Suteiksiu jam žodį, bet labai trumpam, gerai? Prašom. Gerai, pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad komisija pateikė labai neblogą dokumentą, pakankamai ambicingą bet e, nagrinėjant jį su šešėliniais pranešėjais su sekretoriato darbuotojais iš tikrųjų labai džiaugiuosi kad kolegos parlamentarai pakankamai aktyvūs buvo na šiek tiek mažiau negu praeitam e, klausime buvo pateikta bet buvo pateikta apie du šimtai penkiolika pasiūlymų ir pakeitimų tai tikrai nemažas kiekis bet e, tikrai e, kadangi nesam pagrindinis komitetas o esam tiktai aplinkos visuomenės sveikos sveikatos ir maisto saugos komitetų nuomonės teikėjas tai iš tų didelė labai dalis būtent to komiteto klausimų, kurie galutinai spręs. Na, iš tikrųjų bandėm e, pagerinti tą komisijos pateiktą dokumentą, būtent atkreipdėmėsi į plastiko naudojimą žemės ūkiją, ko nebuvo komisijos, sakykime, pateikta, e, kas e, teršia ne tik tai tiesiogiai jūrą, bet teršia dirbožėmį, o po to teršia jūrą. Žinoma, atkreipiam dėmesį į tai, kad mikroplastiko klausimas yra mažai sprendžiamas taipogi plastikas yra pakankamai skirtingai atskiruose regionuose naudojamas ir jo sąlygos pakankamai skirtingos ypatingai biologiškai skaidžiantis ir yrantis klausimas nes vienose teritorijose jis gerai suyra kitose labai blogai suyra. na ir e, visą tai pateikėm jūsų e, balsavimui ir lauksim rezultato. panu posłowi temat ważny, ciekawy. Nie wiedziałem, aż, że aż. E... Tikrai be galo svarbi tema, labai įdomi tema. Žinome, kokia problema yra dėl tų mikroplastikų. Taigi, balsuokime. Pirmas kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 94 pakeitimas už priimta. 96 pakeitimas už priimta. 98 pakeitimas už už priimta. 99 už priimta. 106 už priimta. 105 už, prieš. Patikrinkime, balsuokime dėl 105. Baigiame balsuoti. Priimta. 106 už prieš. 7, atsiprašau, atmesta. Trečias e, kompromisas. Pradame balsuoti. Otvieram. Zamykam. Balsuojame, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perėmėme prie ketvirtojo kompromiso. Balsuojame, balsuojame. Galime balsuoti. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie penktojo kompromiso. Balsuojame. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie šeštojo kompromiso. Balsuojame. Šeštasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Dabar septintasis kompromisas. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Toliau pereiname prie aštuntojo kompromiso. Balsuojame. Aštuntas kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau. Aštuntasis, sako ponė pirmininkė, kompromisas. Balsuojame. Taip, taip, pasitaisų tai pirmininkas. Devintasis kompromisas. Devintasis kompromisas. Kas balsuoja, balsuokime visi kartu. Devintas kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Dešimtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 176 pakeitimas. Kas už? 176 e, pakeitimas. Kaputo patikė. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 176 pakeitimo. Dabar jau baigtas balsavimas. Atmesta. Visus kompromisus patvirtinome. Tai reiškia, kad dabar perėmė prie devintojo puslapio. Ir tenai yra nulinis kompromisas. Nulinis kompromisas. Balsuojame. Devintajame puslapyje yra tas kompromisas, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29. ponio Hasenkamp pateiktas. 29. kas už prieš atmesta. Toliau konstatuojimo dalis 5 ir 5a. Kažkas nori, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus? Gerai, tuomet prašau elektroniniu būdu balsuoti dabar dėl 29 pakeitimo, nes tai prašo, to prašo kolegos, taigi balsuojame. Balsavimas baigtas. atmesta. Taigi dabar periname prie konstatuojamųjų dalių. Čia jau balsavome dėl, vis, dėl penktosios dalios, toliau keturiasdešimtasis pakeitimas, sako. Gerai, kas už, ket... kas už keturiasdešimtąjį Atmestas, sako pirmininkas. Gerai, dabar periname prie, prie antrojo kompromiso. Antrasis kompromisas. Jei bus patvirtintas, čia buvo parašyta prie 40 pakeitimo, kad jei 40 bus patvirtintas, perėsime prie antrojo kompromiso w związku z tym musimy głosować poprawkę 41. Tas pakeitimas buvo atmestas, toliau turime 41 balsuot, kas už, prieš, atmesta. Antrasis kompromisas, dabar balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pernė 53-ojo Dantam pateikė. Kas už, Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 53 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Penkis, 55. Kas už? kas prieš patvirtinta. Toliau, 56-asis, kas už, kas prieš patvirtinta. 57-asis, kas už, patvirtinta. 58-asis, kas už, patvirtinta. 59-asis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 59-asis pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi toliau pereiname prie 62. Kas už? Kas prieš? 62. Kas prieš? Atmesta. 63. Kas už? Patvirtinta. 64. Kas už? Patvirtinta. 65. Kas už? Patvirtinta. 66. Kas už? Patvirtinta. 67. 67. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 67 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. 67 balsavimas baigtas. Atmesta. 68 kas už? Kas prieš? Atmesta. 69 kas už? patvirtinta. Toliau periname prie 71. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 71. Pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 72. Kas už? 72. Kas už? Kas prieš? atmesta. 73. Kas už, kas prieš, atmesta. 74. Kas už, kas prieš, atmesta. 75. Kas už, kas prieš, susi... atmesta. 77. Kas už, patvirtinta. 78. Kas už, patvirtinta. 79. Kas už, patvirtinta. 80. Kas už, kas prieš, atmesta. 81. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 8. Pranešėjas pateikė, kas už, kas prieš. Atmesta. Pasitikrinkime. 8. 8. pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atsiprašau, patvirtintas šis pakeitimas. Toliau. 82. Kas už? Patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkas. Jei patvirtintas aštuntasis, pereiname prie 84. 84. Kas už? Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Devintasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85. Kas už? Patvirtinta. 86. Kas už? Patvirtinta. 87. Kas už? Patvirtinta. 88. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dešimtasis kas už? Patvirtinta. Dabar valsuojame dėl nuomonės projekto daug, su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame. Balsuojame elektroniniu būdu. Nuomonės projektas yra patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Ar norite ką nors pasakyti? Ne, jei nenorite nieko pasakyti. Tuomet e, periname prie pono būdą pranešimo. Ir jam ir suteikiu žodį iš karto, prašau. bardzo przepraszam pana posła Kaputo, oddaję panu głos, panie koordynatorze. Panie... Pone Kaputo, suteikiu jums žodį, prašom. No, grazie. Grazie, Presidente. Oggi è particolarmente. Ačiū, pirmininkė. Šiandien tikrai labai greitai dirbam. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas, Envi komiteto pranešimas, dauguma pakeitimų yra skirti tam, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir pagerinta komunikacija, atsikratytumėm biurokratijos susijusios su aplinkos saugos, su teisės aktais aplinkos saugos rytyje kompromisų ieškoti nereikėjo, nes pakeitimų buvo labai nedaug. Taigi galime tiesiog balsuoti dėl pakeitimų. Ačiū. Taip, tai yra techninis dokumentas. Iš karto ir balsuosime. Ketvirtas pakeitimas priimtas, e, aštuntas Devintas už prieš atmestas. Dešimtas už prieš atmestas. Vienuoliktas už prieš atmestas. Dvyliktas už prieš atmestas. Tryliktas už prieš priimtas. Penkioliktas kaputo už prieš priimtas. Šešioliktas už pri, prieš Patikrinkime 16 pakeitimą, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta 17, atmestas 16 už prieš, atmestas 19 už priimtas, 20 už priimtas. Balsuokime dėl 21-23 priimti visi, 24 už prieš atmestas, 25 už prieš atmestas, 26 už prieš atmestas, 27 už prieš. Patikrinkime 27. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 28 už, prieš, atmestas. 29 už, prieš, atmestas. 30 už, prieš, atmestas. 31 už, prieš, primtas. 22 už, prieš, primtas. 33 už, prieš. Patikrinkime 33, pradame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 34 už. Prieš. Ponai. Labai panašus rezultatas. Pabandykime dar kartą pabalsuoti dėl 34 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 35 pakeitimas už, prieš. Patikrinkime 35, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 už, prieš atmestas. 37 už, prieš. Patikrinkime 37, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas 38 už. Prieš. Priimtas 39 už. Prieš. Priimtas 400 už. Prieš. Patikrinkime 40. Pradedame balsuoti. 40. Baigiame balsuoti. atmesta. Keturiasdešimt pirmas, kas už. Viskas. E, atsiprašo pirmininkas, 42 ir 41 kartu. Už prieš atmestą. 43 Vienas atkrito, tai dabar. Balsuokime dėl 43. Antros dalis. Už prieš atmestą. 38 nebalsavimą, tai dabar reikėtų balsuoti dėl antro, antros dalies. Kaputo, kas už? Prieš. Priimta. 3 už. Prieš. Priimta. 44 už. Prieš. Patikrinkime 44 pakeitimą. Pradėkime. Baigime balsuoti. Atmesta. 45 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 46 už. Prieš. Priimta. 47 už. Priimta. 5 už. Priimta. 6 už. Priimta. 7 už. Priimta. 8 pirmas vistaiso pirmininkas priimtas. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas šis pranešimas. Dėkoju, ar ponas Kaputas norėtų pasisakyti. Dėkoju jam, dėkoju visiems, kurie dirbote šio dokumentu. Dabar pereisime prie būdas pranešimo suteiksiu jam žodį, kad pristatytų šį dokumentą. Clear. Neturiu ką pasakyti, gerbiamas pirmininkė, nes viskas labai aišku. Puiku, tada iškart balsuokime. Pirmas, antras pakeitimai. Atmes, atmetame komisijos pasiūlymą šiais pakeitimais. Kas už tai, kad atmestumėm komisijos pasiūlymą? Ne, sako pirmininkas, ne, balsuokime elektroniniu būdu, prašome. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Visi už. vis tiek reikia balsuoti už visą dokumentą. Aš maniau, kad atmetus komisijos pasiūlymą ir viskas baigta. Ne, reikia balsuoti dar kartą už visą dokumentą, už visą nuomonę, nes mes pabalsavome tik tai už pakeitimus, dabar balsuokime už visą dokumentą. Nagi, balsuojame, pradedame balsuoti. Suteikime žodį pranešėjų, kad paaiškintų, kas dabar vyks. Man atrodo, visiems yra aišku. Pasiūlymai atmesti komisijos pasiūlymą buvo priimti vienbalsiu. Dabar balsuojame už visą nuomonę jeigu jūs balsavote už pakeitimus, dabar vėl turėtumėt balsuoti vėl už visą dokumentą. Noriu tiesiog patikslinti, kad visi teisingai suprastų. Balsuojame ne už komisijos pasiūlymą, o už nuomonę, kuria atmetamas komisijos pasiūlymas. Aha, otwieram głosowanie na całości opinii zgodnie z wyjaśnieniami. Balsuojame dėl nuomonės pagal tai, kaip paaiškino pranešėjas. Balsuojam, mm, balsuojame. Baigiame balsuoti. Puiku. Dėkoju. Ponai ir ponios. Nuomonė patvirtinta. Nieko tokio, jeigu vieno balso ir trūksta. Kągi, mes baigėme visus balsavimus per valandą ir dešimt minučių. Netgi šiek tiek greičiau. Taigi, Čia dėkui, dėka to e, parlamentaro, kuris man mojavo per visą balsavimą, dabar jis jau išeina. A, mogę to ogłosić. Proszę Państwa, e, poseł Kalinowski przekazał. Ponai, man pranešė gerą naujieną, bet aš jums nesakysiu. Septintas darbo atvarkės klausimas. Pono Karti pranešimas. Met Karti yra pranešėjas. Regis jo nėra salėje. Tai gal kitą kartą, gal Bruselėje. Jūs ir kitus Airijos atstovus pasveikinsime už puikų vizitą. Dabar suteiksiu žodį ponui Kartį, kad pasisakytų. Pan, oddaję panu głos. Okay. Prašom žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau e, padėkoti sekretoriatui. Mums kilo šiek tiek problemų, nes sunku buvo rasti laiko e, numatyti šiam klausimui svarstyti ir labai atsiprašau narių, kad šiek tiek turėsime ilgiau padirbėti, bet viską bandysiu apibendrinti kaip galima trumpiau. Noriu pasakyti, kad pagal PPO daug, daugia šalė sistema bėgant metams ES tarif, tarifinės kvotos e, padidėjo dėl e, pirmiausiai plėtros, kompensuojant tai ir taip pat sprendžiant prekybos ginčius. Bet žinome, kad Britanija pasitrauks iš ES ir reikės galbūt elgis priešingai negu kad anksčiau. Tai yra paskirstyti visą sąrašą PPO tarifinių kvotų tarp ES ir Britanijos, kad būtų realiai atspindėta taip, kaip abi pusės naudoja tas kliūtis, kvotas. Jūs, kaip žinote, žemės ūkis daugiausiai uh, turi tokių kvotų, nes e, yra sąrašas uh, tą, tą atspindytis e, ir jeigu pasižiūrėsime jį, tai tikrai žemės ūkio produktai dominuoja. Ir pirmiausia, e, jos įvedamos vertinant jautrumus žemės ūkio rinkos ir norima e, užtikrinti panašių vietoje pagamintų produktų, prekių kainas ūkininkams ir reikės, skirstant kvotas, naudoti mechono, metodologiją, kurie atsižvelgtų į jautrumą tam tikrų sričių, nes daug e, ūkininkų išgyvenimas priklauso nuo tų kvotų. Komisija siūlo atitinkamą metodologija ir Britai pritarė jai ir e, sąžininkai tarsi pasidalytume nuolaidomis pagal aktyvų naudojimą kvotų abiejų partnerių. Ir aš e, Dabar nesiūlau iš naujo pradėti kalbėti apie tą metodą, bet reikia pasakyti, kad neužtikrinamas aiškus padalymas tų kvotų vis tiek ir subalansuotas, nes komisija numato savo įgaliojimus vėliau pagoreguoti skaičius. Pirmininkė, taip, breksitas artėja ir labai daug yra neiškumų dėl pasitraukimo terminų Junktinės karalystės. Tai reiškia, kad galbūt reikės nuolaidų paskirstimą pakoreguoti koreguoti tą, kuris yra reglamento priedė. Tačiau Europos komisija neturėtų neribotas galės pati e, tas kvotas reguliuoti be Europos parlamento pritarimo. Komisija turėtų turėti galės patvirtinti uh, deleguotosius aktus tik tada, kai sudaryti tarptautiniai susitarimai. Ir šioje situacijoje e, parlamentas turės duoti savo pritarimą. Tačiau dėl visų kitų pakeitimų, norėdama keisti, ką nors, komisija, mano nuomonė, turėtų teikti teisėkuros pasiūlymus Europos parlamentui pagal sutarties procedūras. Tai yra techninis, aišku, darbas ir e, šiek tiek nukrypstama nuo numatytos metodologijos bet tai gali būti susijęs su politiniais dalykais. Jeigu nebus sprendimo ir įsipareigojimo, pavyzdžiui, išvengti griežtosios sienos tarp Šiaurės Airijos ir Airijos, e, komisija nutarė, kad Šiaurės Airija e, visiškai paklus bendrosios rinkos taisyklėms ir į tai reikės atsižvelgti skirstant kvotas numatytas reglamento priedė. Bet e, komisija, priimdama sprendimus, neturėtų išvengti parlamento priežiūros. Taip pat e, tam tikrais atvejais Britanija maž, mažai labai var, naudoja tokių e, tarifinių kvotų ir pagal pasiūlytą metodologiją atsiras mažiau kvotų negu, pavyzdžiui, PPO partneriams e, tiktų. Ir vis tik tai reikės priimti politinį sprendimą, bet darant tokius sprendimus privaloma laikytis e, demokratinės priežios principų ir parlamentas turėtų turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Ir aš manau, kad e, skirstant iš naujo kvotas taip pat parlamentas turi turėti teisę pasisakyti, kaip ir iš pradžių skirstant kvotas. Aš e, toliau dirbsiu su šešėliniais pranešiais, kad mes nusiųstume stiprų signalą INTA komitetui ir komisijai, kad būtų atsižvelgta į jautrų tokių tarifinių kvotų pobūdį nes kartais šie klausimai tikrai gali būti nepateisinamai spręsti ir mes turime užtikrinti, kad mūsų ūkininkai ir kaimo bendruomenės nenukentėtų nuo galimai neteisingų sprendimų. Dėkoju. Dėkoju, taip atsižvelgsime į tai, ką jūs sakėte. Ir tikimės, kad bus jūsų nuomonė atsižvelgta. E, komisijoje, pirmiausia, prekybos generalinis direktoratas, kad sureaguos į jūsų raginimus. Dabar norėčiau pakviesti ponę Miller, kuri yra šešėlinė pranešėja. Prašom. Kirmas pirmininkė, labai dėkoju pranešėjui už šį dokumentą. Čia iš tiesų kalbama apie tarifą tarifus e, ir tai, kaip bus jie paskirstyti po Junktinės karalystės išstojimo. Ir labai svarbu pasiruošti Junktinės karalystės išstojimui iš sąjungos. Man e, kelionė į Airiją buvo labai vaisinga, turiu prisipažinti, kad net ir nebuvau supratusi, jog tokios rimtos pasiekmes bus e, Šiaurės Airijoje ir kad tai turi būti svarbu visiems. Mums e, tai tikrai paaiškėjo ir labai džiaugiuosi, kad mes galėjome kartu dirbti e, ruoždami šį dokumentą ir pateiksime pakeitimų, jeigu manysime, kad to reikia. Dėkoju. Manęs kato. Dėkui, aš norėčiau padėkoti kolegai Makartį už nuomonę. Mes tikrai e, vienodai žiūrime į tarifinių kvotų paskirstimą po e, tikėtino Junknės karalystės pasitraukimo. Mes pritarėme tam, kad reikia laikytis PPO taisyklių. Mes taip pat siekėme užtikrinti parlamentui atskaitomybę ir skaidrumą, jeigu bus e, koreguojamos šio reglamento E, pagal, priemonės pagal šio reglamento nuostatas. Žinome, kaip Trump administracija keičia pasaulinę priekybos tvarką. E, iš tikrųjų, Junktinė karalystė Europos Sąjungos spalį pernai labai greitai pasiekė uh, E, bandė pasiekti susitarimą, bet dabar žiniasklaida Britanijos savo, kad, karal... kad ES visiškai nenori atsiklausyti į Britanijos reikalavimus. Bet aš tikiuosi, kad e, prie tarifinių kvotų atveju mes sugebėsime rasti gerą e, sprendimą ir komisija turėtų taikyti sąžininką procesą gal PPO ginčių sprendimo mechanizmą. Prieš dviejus metus buvo galvojama, kad viskas taip ir bus, bet dabar matome, kas vyksta JAV ir daugie neiškumo dėl prekybos ginčių. Junktinės karystės vyriausybė vis e, kerta savo autoritetą, nes tarsi traukėsi nuo e, pasiektų sustarimų ir nebelaikom labai patikima partnerė. E, komisija galvoja, kad Junktinė karystė laikysi sustarimų dėl tarifinių kliūčių, bet mes neturime turėtume atsipalaiduoti, nes gali kilti nenumatytų situacijų. Dėl to mes turėtume elgtis labai atsargiai ir nusekliai. Aš e, pietvakarių Angliją atstovauju ir atstovauju daugeliu ūkininkų toje mano šalies dalyje. Tarifinių kliūčių pasiūlymai e, jiems turėtų būti palankus, bet mes dabar neturėtume jų penėtis penėti pažadais, nes e, ir tikėkime, kad bus rasti sprendimai, kurie neigiamai nepakenks mūsų tarpusavio santykiams ir jų e, išgyvenimai. Ponas Luozu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes matome, kad, e, kad tarifai yra tokie, da, de žemi, kad mes vargu ar galime kalbėti apie tai, kad tai tinkamai plėtojamas žemės ūkis. Ir e, iš dalies tuo galima paaiškinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria ūkininkai šiandien. Ir kalbėdamas apie naująjį tarifų paskirstimo metodą, aš manau, kad gal būtų labai gerai, jei mes pirmiausia gerai panagrinėtume apskritai laisvosios prekybos susitarimų bendrą ideologiją, nes tie susitarimai iš tikrųjų da, pridaro daug žalos, o mes turėtume apsaugoti tą, tą sektorių, kuris suduria šiandien su problem, problemomis. Ir mes manome, kad reikia, kad komisija sakytų tokius klausimus, kaip jį garant, užtikrins, kad, kad kad bus pagerinta situacija ir kad kvotos bus padidintos. Panas Nikolson, dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kas jau apie tai kalbėjo, šiuo metu ES turi bendrus, bendras tarifinės kvotas, kurios taikomos gaminiams, jos taikomos visai ES, jungtinė karalystė yra ES narė šiuo metu. Ir Europos Sąjunga, žinau, kad Junktinė karalystė ketina pasitraukti iš e, jos ir tai reiškia, kad reikės perskirstyti tas kvotas. Ir arba 2020 m. gruodžio o, o, pabaigoje, arba 2019 m. kovo mėnesį, jei nebus susitarta kit, e, kitaip ir PPO jau parašė laišką, kuriame buvo paaiškinta, kokia metodologija e, bus remta, turi būti e, remtasi, atsižvelgiam paprastai į priekybos e, srautus ir Be abejo, mes norėtume, kad Junktinės karalystės kvotos būtų kuo artimesnės tų kvotų, kurias jie turi dabar. Ir e, paprastai tokiais klausimais yra bendradarbiaujama. Ir e, mes matome, kad e, jau yra padaryta nemažai pažangos darybose dėl šių kvotų. Dėl šio dokumento galėčiau pasakyti, kad man kila klausimų. Aš norėčiau paklausti pranešėjo. Jis kalba apie nepakankamai išnaudojamas kvotas. Aš man, man atrodo, kad Jei mes norime remtis tuo susitrimu dėl taikomos metodologijos ir atsižvelgti į, e, pažvelgime ketvirtąjį pakeitimą, ten yra parašyta, kad jei nebus susitarta kitaip dėl e, įsipareigojimų nekurti realiosios sienos, tuomet e, da, Airijoje, tuomet Junktinė karalystė ir susitarė, kad Šiaurės Airijai turi bus visapusiškai taikomas Europos Sąjungos bendrosios e, rinkos ir mūtų sąjungos taisyklės. O jei nebus susitarta, Tuomet mes turime suprasti, kad visa tai turės labai rimtų padarinių da, Airijoje ir taip pat e, da, da, kai kuriems pasirašytiems susitarimams. Taigi klausimų yra daug dėl e, padėties Airijoje ir jei Šiaurės Airijai bus taikoma e, kitokia tai tvarka nei visai kitai jungtiniai karalystiai, tuomet kas įvyks po 10-15 metų, nes akivaizdu, kad tokia tvarka negal, yra netvari. Ir todėl čia kažką reikia padaryti šiuo klausimu. Bet to mes žinome, kad labai dažnai Briuselėje da, kalbama, kad kart, taip, kad kartais galima įsivaizduoti, kad ES tikisi, kad Šiaurės Airija liks ES teritorijoje, nepaisant to, kad Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, bet tai prieštaraus konstituciniams normoms. Nepamirškime taip pat, kad Airijos pagrindinė žemės ūkio produktų rinka yra Junktinė karalystė, taigi nepamirškime viso to. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Marija Dmeginės yra EPP šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Ji atsiprašo, todėl kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Ji šiuo metu pirmininkauja plenariniam posėdžiui. Ir todėl ji paprašė manęs perskaityti jos trumpą pareiškimą jos vardu. Taigi jie sako, kad ji norėtų padėkoti pranešėjui už jo darbą šiuo svarbiu klausimu. Ji nori pasakyti tris dalykus. Ji mano, kad mes turime užtikrinti testi, e, priekybos santykių testinumą. E, ypač kai kalba eina apie ES ryčių šalių e, priekybos santykius. Tačiau atsižvelgiate į tai, kad uh, tie produktai, kuriems yra taikomos, kuriems yra taikomos tarptautinės kvotos, yra labai jautrus. Mes, negalime, mes turime užtikrinti, kad šis do, dokumentas nepakenktų Europos ūkininkams. Ji sako, kad darybos PPO neturėtų virsti uh, naujų visų tarifinių kvotų pe, uh, peržiūrą. Ir baigdama, ji sako, aš uh, ketinu uh, nuširdžiai bendradarbiauti su pranešėju. Ponas Kolumbija. Oui, monsieur le président, la. Taip, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti kelias pastabas ir net kelias korničius pasiūlymus. Labai svarbu užtikrinti, kad Junktinės karalystė įgyvendindama prekybos susitarimus su trečiomis šalimis, e, e, kad tie susitarimai būtų uh, panaikinti, atšaukti. Mes turime užtikrinti, kad Junktinė karalystė nenaudotų tarifinės kvotas savo naudai, nes tai, jei jie gaus pernelik didelės kvotas, tai destabilizuos padėtį tam E, rinkose tam tikrose šalyse. Žinome, kad tose šalyse, kai kur ir taip rinkos kenčia nuo ekonominių problemų ir nuo ekonominės krizės. Be to turime užtikrinti, kad komisija nepasinaudotų šią progą tam, kad susilpnintų kai kurios priekybos susitarimus. Be to mes turime užtikrinti, kad valstybės narės ir Europos parlamentas atidžiai stebėtų visas šias dėrybas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme pranešėjų vertinimui. Ponas Nekov. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Mat Kartai parengtas pranešimas yra gerai subalansuotas, gerai suformuluotas. Ir be abejo, mes visi žinome, kad mūsų ūkininkai dabar nerimauja. Tai, kas įvyko per referendumą, gal netiek yra svarbu. To, mes tiesiog suprantame, kad proporcingai reikia peržiūrėti e, kvotas, jas e, atitinkamai sum, sumažinant. Avininkystės e, sektorius yra labai svarbus Bulgarijoje, todėl mes nerimaujame dėl to, kas gali įvykti. Visos kvotos iš naujo turi būti paskirstytos e, sąžiningai, teisingai visoje grandinėje. Dėkoju. Pan poseu Kaputo. Ponas Kaputo. Sì, grazie, grazie Presidente. Dėkoju, dėkoju, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Makartį už puikų darbą, nors jis kalba apie labai praktinius dalykus ir juos reikia iš tikrųjų spręsti. Aš puikiai žinau, kad darybos dėl breksito tai vyksta, dar neaišku, kada Junktinė karalystė išstos ir kokiamis sąlygomis. Ir akivaizdu, kad jei Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, turėsime peržiūrėti tarifinės kvotas, kurios taikomas pagal PPO sistemą. Uh, Ir akivaizdu, kad mes turime taip pat turėti naują duomenų rinkinį, tam, kad, pavyzdžiui, galima būtų tinkamas e, atsižvelgti į ataskaitinių 2013-2015 metų laikotarpį taikytas sanitarijos ir fitosanitarijas. Sanitari, sanitarinės priemonės ir tai, kad jų taikymas sukėlė tam tikrus sutrikimus PPO šalyse. Tai yra tik vienas pavyzdys. Uh, bet e, to, kad ne viskas visuomet yra e, sklan, vyksta sklandžiai ir kad kartais politikos sprendimai gali paveikti padėti rinkose, ypač kai tu, tai kalbama apie labai e, jautres rinkas. rinkas. Ir akivaizdu, kad komisija negali turėti neribotas galės perskirstyti tarifinės kvotas, jei parlamentas negalės atlikti deramos jos veiksmų uh, priežiūros. Ir mums reikia reikalauti, kad būtų užtikrintas deramas skaidrumas ir parlamentinė e, priežiūra. Ir e, komisija turėtų turėti galimybę e, nepamiršti, kad jie turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotusius aktus tik tais atvejais, kai sudaroma tarptautinė sutartis nes tokiu atveju reik, vis tik reikalingas parlamento pritarimas. To, uh, Carthy... Ačiū, pirmininkė, klausiau pono Kartį, klausiau Jim Nicholson. Kartis kalbėjo apie Šiaurės Airiją. ir nelabai supratau, kur tai yra, bet ta šiaurinė, jisai kalbėjo apie šiaurinę Airiją, o tai yra šiaurės Airija, kuri yra iš Brit... Didžiosios Britanijos dalis ir ji turėtų būti traktuojama lygiai taip pat kaip e, Junktinė karalystė. Ir aš jam visiškai pritariu, Šiaurės Airija yra Junktinės karalystės dalis, su ja reikia elgtis kaip su Junktinės karalystės dalimi. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovai. Prašom. Ar norit pasisakyti? Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už šį dokumentą ir jūsų komitetui už tai, kad susidomėjote tokiu techniniu, bet politinė prasme labai jautriu dokumentu. Gera naujiena yra ta, kad mūsų principai yra bendri ir mes norime, kad tarifinės kvotos būtų proporcingos, e, kai e, Junktinė karalystė išstos iš ES. E, Ta aš supratau iš mūsų diskusijos šiandien ir iš ankstesnių diskusijų inte komitete. Du dalykai. Pirma, terminai. Kaip visi žinome, komisija derasi su Junktinė karalystė apie dėl e, pernamo laikotarpio iki 20 metų jungtinė karalystė išstotų iš muitų sąjungos tik tai tada. Taigi turėtume šiek tiek daugiau laiko. Bet reikia e, pasiruošti ir tokiai situacijai, jeigu dėl to nesusitartumėm. Ir tada Junktinė karalystė iš muitų sąjungos išstotų kitų metų kovą. Būtent todėl mes ir ruošiame pasiūlymą. Ir jeigu taip atsitiks, komisija turės priimti keletą e, e, dokumentų, labai techninių dokumentų iki šių metų pabaigos. Taigi tikrai skuba yra gana didelė. Antras dalykas, mano nuomonė, yra esminis pranešėjo pakeitimas trečio pasiūlymo straipsnio apribojimas. Taryba irgi išdėstė panašius nuogastavimus ir mes norime dirbti su jumis, su interkomitetu, su taryba, tam, kad labai aiškiai apibrieštume tame straipsnėje komisijos e, įgaliojimus, kad neatrodytų, jog jie yra neriboti. Taigi tiek, bet dar vienas dalykas noriu perspėti, kas būtų, jeigu mes išbrauktumėm e, šį čia nuostatą. Mes dėrėsimės Ženevoje su PPO atstovais ir mes turime įtikinti, kad tas perskirstimas yra e, daromas pagal tinkamą statistiką. Negali susiklosti tokia situacija, kad mūsų partneriai turėtų kitokią statistiką negu mes dabar. Todėl mes ir numatėme tuos įgaliojimus tame straipsnėje tam, kad mes galėtumėm e, paruošti tinkamai tą statistiką. Ir mes norime išvengti galimos e, kritikos dėl komisijos darbo ir parlamentą. Žinoma, įtrauksime, nes tai bus deleguotasis aktas, jūs galėsite stebėti, e, tikrinti, ką mes darome ir netgi atmesti. E, pasakysiu tiek, dėkoju pirmininkė. Ačiū, gerbiamas direktoriau. Dabar dar suteiksiu žodį pranešėjui. Prašom. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms už pasisakymus. Kaip sakiau, terminai spaudžia. Ir akivaizdu, kad tai vienas iš lengviausių klausimų breksito dėrybose. Ir tai, kad mes čia dirbame su komisijos pasiūlymu, būtent tai ir liudija. Žinoma, yra ir sunkumų, bet e, tikiuosi, kad e, pavyks paruošti tvirtą poziciją. Dėkoju komisijai už pasisakymą. Buvo kalbėjusių apie mm, mano kaimynės e, teritorijas ir apie tai, kaip bus po. E, kaip bus e, po breksito. Aš noriu, kad ir Šiaurės Airijos, ir Šiaurinės Airijos visi visų grafiščių uh, e, žemdirbiai galėtų e, sėkmingai dirbti ir po breksito ir neįkliūtų į kažkokius politinius pastus ir manau, kad jeigu pavyks tai užtikrinti visiems airijos žmonėms bus geriau. Dėkoju. Galima pateikti pakeitimus iki rytoj trečios valandos. 22 spalio Strasbūrė bus balsuojama. Lapkričio 5 Inta komitete bus ir ponas Des. O mes susitinkame spalio 8, 15 val. ir spalio 9 ryte ir po pietų. Taigi viskas, viskas spėjome, netgi baigėme anksčiau. Spalio 8 posėdis nuo 3 iki pusės 7, o spalio 9 nuo 9 iki 18.30 taip pat sveikinu ir su krepšinio rungtynių rezultatu. Dėkoju visiems.